Labą dieną, mėly kolegos. Posėdis tęsiamas. Vakarykščio posėdžio protokolas ir tekstai, kurie buvo patvirtinti, dabar jau yra paskelbti viešai. Ar būtų prieštaravimų dėl protokolų? Atrodo, niekas neprieštarauja. Protokolai tvirtinami. Kitas darbo atvarkės klausimas - diskusijas aktualia tema pagal 162 darbo atvarkos taisyklių punktų. Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus norėčiau informuoti, kad šio diskusijų metu spontaniškų pasisakymų ir klausimų pagal mėlyną kortelę nebus. Pirmiausia, suteikiu žodį. Renew Europe frakcijas atstovui. Keturios minutės. Mėly kolegos, per pastarusius keliarius metus mes matėme, kaip keitėsi politika ir rinkimai. Mes vis dar daliname bukletus, beldžiamės į duris ir transliuojame rinkiminės kampanijas tele, per, tele, per televiziją, tačiau vis dažniau rinkėjai gauna informacijos internetu per socialinės, platfo, socialinės žiniasklaidos platformas ir įvairias reklamas. Naudojami vis veiksmingesni algoritmai, kad būtų galima pasiekti asmenis už kelių tūkstančių mylių. Tai reiškia, kad visų Europos, visi ES piliečiai gali susidurti su uh, piktavališką darbo tvarkę. Mes savo rinkimų procesuose žengėme svarbų žingsnį į priekį. Matome, kad yra ne tik spauda, radijas ir televizija. Ir matome atotrukį tarp besivystančios technologijos ir tai, kaip tai yra reglamentuojama. Tai yra didžiulis skaitmeninis atotrukis tiek metaforiškai, tiek tiesiogiai, tos senosios taisyklės jau netampa aktualios, kadangi atsiliekame nuo realybės užsispyrusios įmonės tokios kaip Facebookas nesima griežtų ir aiškių sprendimų. Ir dėl to atveria duris į mūsų rinkimus, bet kokiems užsienio veikėjams, kurie gali nekliudomi įsitraukti. Tinkamas platformų, tokių kaip Facebookas, e, reglamentavimas nėra žodžio laisvės pažeidimas. Tai yra mūsų moralinė pareiga. Mes privalome imtis griežtesnių veiksmų, kovoti su netikrais, netikromis sąskaitomis ir paskyromis. Mes turime parengti Elksenos kodeksą, mes turime parengti rinkimų įstatymus, kurie atitiktų šio laikinę erą. Mes turime tirti, kaip yra finansuojamos politinės partijos, ar jos nėra finansuojamos Kremliaus. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje mes žinome, kad Rusijos oligarchai sumokėjo didelės pinigų sumas tam, kad pažaistų tenisą su Borisu Johnsonu. Priešiškos vyriausybės imasi naudojasi skaitmeninė erdvė, kišasi į mūsų rinkimus ir vykdo savo politinę darbo tvarkę. 50 nacionalinių regioninių rinkimų vyks Europoje iki 20 metų pabaigos ir mes privalome imtis rimtai spręsti šią problemą. Tie, tiems, kuriems neprimtina yra demokratija, tie, kurie e, rinkimų procesą mato kaip tam tikrą šaradą, kur galima skatinti savo, puoselėti savo e, veiksmus, Putinas vienas iš jų, mes privalome, mes matome, kad yra mūsų rinkėjai taikinys. Mes tą matėme ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje. Bet ne tik Putinas žaidžia šį baisų žaidimą. Mes žinome, kad Dominik Kamans, kuris paternėja mūsų vyriausybėms, daug laiko praleido Maskvoje. Ir šiame parlamente yra daug žmonių, kurie čia yra dėl Steve Bannono. Taip pat matome, kad ir mūsų valstybėse narėse yra tokių, kurie uh, labai džiugiai priima tokių išorės veikėjų pagalbą siekdami valdžios. Ir aš norėčiau paminėti Nigel Farage, tačiau šią savaitę jis čia netvyko. Taip pat žvelgiu Junktinės karalystės premjerą, kuris atsisakė atskleisti informaciją apie Rusijos kešimąsi į Brexito referendumą 16 metais. Jis žino, kas toje ataskaitoje yra surašyta, mes irgi žinome. Tačiau jis atsisako paskelbti ją viešai, nes tiesa jam trukdo, trukdo jam asmeniškai. Borisas Johnsonas Rusijos ataskaitą turi paskelbti dabar. Viskas taip pablogėjo, kad Junktinės karalystės rinkiminėje kampanijoje dabar vyriausybė naudoja tinklapius ir skleidžia netinkamą informaciją. Vladimiras, labai, Vladimiras tuo labai didžiuotųsi. Viena seniausių politinių partijų Europoje tai daro, tai daug ką pasako apie tai, koks didžiulis yra kišimasis į rinkimus ir kaip tai paveikia mūsų visuomenę, kaip tampa norma. Parlamentas turi sureaguoti į tokį neprimtiną elgesį ir turi imtis ryštingų veiksmų tiek valstybėse narėse, tiek Europoje. Ir visgi politikai kol kas nieko nedaro. Facebookas vis dar veikia kaip trojos arklys mūsų demokratijoje. Atėjo laikas naujam parlamentui su nauja komisija atsižvelgti į naują realybę, imtis rimtų veiksmų, nes priešingų atveju mes visuomet priklausysime nuo bet kokių autoritarinių režimų. Aš sveikinu jūsų nuomonę, e, mėly kolegos, ir aš tikiuosi, kad jūs išvelgite tą patį pavojų kaip ir aš. I... Dėkoju. Aš e, norėčiau e, paprašyti tų kolegų, kurie tarpusavėje nori pasikalbėti, kad jie į plenarnių posėdžių salę neatsisuktų nugarą ir atsisėstų tvarkingai. Nes tie pokalbiai vis tiek gana garsus ir e, jeigu net manęs negali kolegos išgirsti, nors aš kalbu per mikrofoną. Dėkui. Galbūt susėskite greta ir ramiai tada pasišnekėkite. Suteiksiu dabar e, žodį tarybos vardu ministrai Tupurainin. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. E, Jonas F. Kennedys kartą pasakė, kad e, Demokratijoje bent vieno balso su klastojimas kelia grėsmę visai demokratijai. Ir piktybiškas kišimasis ir internetinės manipulacijos demonstruoja, kad rizika mūsų demokratinėms institucijoms yra tikra ir kad į ją reikia atkreipti rimtą dėmesį. Todėl ir reikia diskutuoti šią svarbę temą. Pakartosiu, kad pirmininkiaučio šalies e, prioritetas yra skleisti informaciją, e, renkti pasirengimą ir stiprinti mūsų demokracijos atsparumą dezinformacijai. Grėsmės, tame tarpe kišimasis į mūsų, į mūsų demokratijas, lieka mūsų politinės darbo atvarkės vienu iš svarbiausių punktų. Pirmkiauti valstybė ėmėsi e, keleto žingsnių konkrečiai tarybos e, horizontalioji darbo grupė buvo sukurta mums pradėjus pirmininkauti. Jis svarsto, kaip sustiprinti ES atsparumą susidurint su e, internetinėmis grėsmėmis. E, grupė taip pat sprendžia tokius dalykus kaip, rinki, kaip rinkimai ir kišimasis į rinkimus. Taip pat imtasi papildomų priemonių sustiprinti e, kibernetinį atsparumą, remiantis jau pasiektais rezultatais. Darbo grupė taip pat e, kovoja su dezinformacija ir su, e, siekia užtikrinti rinkimus be įsikišimo. Vadovo taryba e, yra pasakiusi, kad e, toksai kišimasis e, kelia rimtą grėsmę demokratijai ir pagrindinėms verstybėms. Valstybėms narėms tenka labai svarbus vaidmuo, kadangi jų kompetencijos rytis yra užtikrinti, kad demokratija būtų apsaugota.